Parlamento pozicija dėl 2012 metų biudžeto projekto su tarybos pakeitimais bei taip pat pono Bögės pranešimas dėl lankstumo priemonės mobilizavimo. Diskusijos prasideda ir pirmiausia žodį suteikiu e, Franceskai Balzani. Pranešėjai, prašau. Grazie, prezidente. E viviamo in un momento di crisi. E questa crisi. Labas rytas. Išgyvename krizę, ne tik ekonominę krizę, pasitikėjimo krizę ir ją patiria visi piliečiai, ypač jaunimas. Jaunimas prarado tikėjimą ateities kūrimu. Europos Sąjunga išsikėlė iššūkį pati savo, e, pasitvirtinti 2020 strategiją. Ta strategija turėtų patraukti žmonės mūsų pusėn, padėtų jiems, turėtų padėti jiems įgėpti pasitikėjimo ateitimi. Būtent todėl Europos parlamentas e, tiek daug dėmesio skyrė E, biudžete užimtumui, geresnėms darbo vietoms, kokybiškoms darbo vietoms bei finansavimui moksliniams tyrimams. Ir būtent todėl reikalaujame daugiau lėšų trims pagrindinėms programoms, kurios yra varomoji 2010 strategijos jėga. Visą gyvenimą trunkantis mokymasis, septintoji pagrindų programa, CIP programa. Šiandien turime būti nuoseklus ir pademonstruoti, kad mūsų iniciatyvos skirtos šiam tikslui. Mes nenorime tokios kovos su krize strategijos, kuri ne, nebūtų paremta kitais planais. Piliečiai iš mūsų tikisi nuoseklumo. Visi žvelgia į mus, ne tik Europos piliečiai. Taip pat ir rinkos nori, kad mes priimtume tinkamus sprendimus laiku ir padarytume viską, ką privalome padaryti. Todėl ypač svarbu akcentuoti pozityvius dalykus. Mums reikia subalansuoto biudžeto, kuris būtų skirtas ne tik 2010 strategijai gyvendinti. Reikia užtikrinti ir institucijų nuoseklumą. Ir būtent todėl norime, kad komisijos prognozijas būtų svarstamos labai rimtai. Mūsų komitetas e, labai daug dirbo ir būtent todėl parlamentas mano, kad galima įgyvendinti pasiūlytus skaičius biudžete. Padėtis keičiasi viduržėmio jūros regione, keičiasi institucinės struktūros. Europa turi būti, dalyvauti visose šiuose įvykiuose ir paremti tuos pokyčius. Mes turime reaguoti į krizę. Mums reikia naujos Nu, naujų lyderių tarptautiniu metu, tarptautiniu mastu. Būtent todėl akcentuojame lankstumo priemonę, kad galėtume tremti tuos du iššūkius. Tai yra pasitikėjimo, išspręsime pasitikėjimo krizę, neapviltume piliečių lūkesčių. Tačiau šiais metais iškyla dar kitokie iššūkiai. Mes privalome viską daryti skaidriai susirinkome čia ne, kad e, darytume taktinius manevrus ar dėrėtumėmės kalbame apie 2012 biudžetą ir svarbu patvirtinti bendrą poziciją, padaryti tą laiku, greitai, kad sutvirtintume tokį Europos įvaizdį, kuri geba pažvelgti į save. Labai ačiū, ponė Valzani. Toliau kalbėtojų sąraše Žozel Manuel Fernanč, kuris yra pranešėjas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Išgyvename finansų, ekonomikos ir socialinę krizę. Todėl visos Europos institucijos privalo imtis daug pastangų. Tačiau tam joms reikia reikalingų išteklių. Kitaip jos negalės atremti iššūkių, kurie, kuriuos mums iškelia mūsų piliečiai. Krizės laikotarpis yra labai palankus euroskeptikams, ekstremistams, dešiniajam sparnui kuris e, bando išnaudoti e, žmonių baimės ir pastelkia populizmą. Iš esmės, jie nepraleidžia progos e, sukurti visuomenėje abejonės tomis institucijomis. Tokie žmonės pradeda skleisti abejonės dėl ES bandymų pagerinti biudžetą iki pat 2020 metų. Akivaizdu, kad visų Europos institucijų e, veiklos biudžetas tie sudaro 5,95 procentus visų, e, viso ES biudžeto. Akivaizdu, kad mes pranokome tarybos lūkesčius, kai nustatėme, kai išskiriame 500 milijonų penktajam e, skyriui kuriame kalbam apie visų ES institucijų e, veiklos biudžetą. Mes dabar turime sudaroti su daugiau uždavinių. ES plečiasi, Kroatija įstos netrukus, bet to dabar atsirado naujoji ES išorės veiksmų tarnyba. Todėl 2012 metais visų institucijų veiklos biudžetas išaugo tik vienu procentu, kas yra mažiau negu infliacija. Vadinasi, tai yra biudžeto negatyvus padidėjimas ne, ne, neigiamo lygmens padidėjimas. Negalime uh, nieko nematyti ir sakyti, kad ES institucijos uh, nieko nenuveikė, bandydamos drausminti biudžetą. Tai būtų tik, jeigu taip galvotume, tai būtų visiškas mitas. Mes e, dabar sakome, kad minimaliai turi būti uh, išleidžiama elektrai, komunalinėms paslaugoms, einamosioms išlaidoms. Dėl ES parlamento aš sveikinu frakcijų ir e, valdybos pasiūlymą e, struktūrinėmis priemonėmis įgyvendinti biudžeto sumažinimą. Daugiau negu 74 milijonais eurų sumažintas biudžetas pritarus parlamento valdybai po to, kai įvyko daug taikinimo susitikimų, taikinimo posėdžių. 2012 metų biudžetas yra realiaisiais skaičiais mažiausias nuo 1999 metų. Net dabar, kai turime daug daugiau darių ir kai e, mūsų laukia dar Kroatijos įstojimas. Galvojant apie naujus pokyčius, 2012 metais e, biudžetas bus padidintas 1,9 procento, tai yra žymiai mažiau negu infliacija. Balandžio mėnesį čia plenarnių posėdžių salėje buvo patvirtinti skaičiai 2012 metams ir tie skaičiai padidėjo 2,3 procentais. Tai apimtų e, naujų narių parlamente atsiradimą dėl Kroatijos įstojimo. Mes dabar e, iš naujo pradėjome diskusijas. E, E, su valdyba ir papildomai biudžetas dar buvo sumažintas 1 milijonu. Taigi 2012 metams administracinėse išlaidose yra numatyti du, e, dvi, dvi, numatytos dvi atskiros išlaidų kategorijos - nauji parlamentarai ir Kroatijos įstojimas. Ir visą tai atsižvelgus e, pamatytume, kad parlamento biudžetas yra mažiausias įmanomas - 0,7 procento. Ir mes turime E, stengti su tokiu minimaliai padidintų biudžetu atremti visus iššūkius, kuriuos turime ir ko tikisi iš mūsų ES piliečiai. E, kolega Reimer Böge. Ačiū. Žodis e, ponui Raimondui Böge, pranešėjui. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Mes siūlome mobilizuoti lankstumų instrumentą pagal 27 tarp institucinio susitarimo straipsnį, būtent siekdami įgyvendinti Europą 2020 strategiją dėl užimtumo ir inovacijos ir taip pat kaiminystės politikos naudai. Dar pasakysiu, kad e, komitete dėl pranešimo buvo balsuota, tačiau plenarinėje sesijoje nebalsuosime, kadangi norime griežtai laikytis e, susitarimo. Žinome, kad lankstumo instrumentą gali mobilizuoti tik tai visos biudžetinės, e, biudžetą formuojančios institucijos. Na, bet vis dėlto mes siekime, kad viena A kategorija gautų papildomus 30,75 milijonus eurų, o ketvirta išlaidų kategorija gautų papildomus 208,67 milijonus eurų, atsižvelgiant į e, pastarojo meto įvykius įvykusius prie ES sienų. Dar pažymėsiu, kad EP ieško ieškodamas e, subalansuoto ES biudžeto visiškai nepelnytai viešumoje ir taryboje yra kritikuojamas. Kai žvelgiu įsipareigojimus, tai matau, kad e, komisija ir taryba nori, e, komisija ir mes norime tiek pat, o taryba nori, nori šiek tiek kito, bet metu mūsų pasiūlymas yra šiek tiek e, didesnis negu tarybos, tačiau e, tam yra aiškikus e, pagrindimas. Nemaža tarybos dalis laiko ES biudžetą kažko priešišku. Jie nori tiesiog kirpti ir vieną pamirštą. Būtent negalvoja apie biudžetinę politiką jie pamiršta, kad įsipareigojimai, kurie kažką buvo mm, padaryti, turi būti vieną dieną įgyvendinti, o jeigu tas nebus padaryta, tai neįvykdytų įsipareigojimų e, kiekis auks. Taigi turime vykdyti atsakingą biudžeto formavimo politiką. Dar reikia pasakyti, kad nuo 10 iki 12 metų nacionaliniai biudžetai augo 62 procentais, o nacionaliniai e, OS biudžetas 37 procentais. Na, turime apie tai garsiai kalbėti, dar reikia pasakyti, kad 11 metais e, išleidžia 23 valstybės e, daugiau negu 10 metais, o 12 metais e, biudžeto padidėjimą numato 24 iš 27 valstybių narių. Taigi, e, parlamentas pateikė labai svarų pasiūlymą, lyginant su taryba, nes siūlome subalansuotą biudžetą. Dar norėčiau išskirti mūsų pranešėjų pastangas. Tai yra parlamento biudžetas, kurio, kuris, kurio didėjimas yra mažiausias per visą parlamento istoriją. Su nauja narė Kroatija parlamentas padidėjo tik 0,8 procento, taigi labai mažai. Taigi parlamentas šiais metais mm, atliko savo namų darbus dėl biudžeto, todėl nereikia mm, čia nieko kaltinti. Tačiau uh, Kitiems metams visos institucijos turi galvoti apie sąnaudų biurokratijos mažinimą. Visos institucijos, tačiau tuo pat metu nepakenkiant es veiksmingumui ir efektyvumui. Tokiu būdu ir parlamentas bendrų pasunkų kontekste turės įnešti savo indėlį. Ačiū. Kompienė. E... Ačiū. Pone Bėgė, dabar Išklausysime tarybos vardu ministro Jaceko Dominiko. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, su susidomėjimu išklausiau pasakytų kalbų. Aš ypač džiaugiuosi uh, išsakytais ketinimais patvirtinti realistišką 2012 biudžetą sparčiai. Darbas vyksta ir mes žinome, mes suvokiame, kokie suvaržymai galioja. Mes nenorime siūsti netinkamos žinios visuomeniai, kai valstybės narės bando karpyti savo biudžetus. Noriu Jūs informuoti, kad valstybės narės susitarė, kad joms pavyko susitarti nedidelę daugumą, nedidelę persvarą dėl 2012 metų biudžeto. 2,9 procentų e, padidinimas E, įsipareigojimų sityje lyginant su 2011-aisiais ir 2,02 procentais padidinti mokėjimai. Toks susitarimas buvo pasiektas. Taryba taip pasidarydamas tengiasi ne, ne, laikytis numa, daugiametėje finansavimo programoje numatytų ribų ir sumų. Taigi taryba yra pasirengusi užtikrinti, kad būtų išlaikytas rezervas nenumatytoms aplinkybėms. Būtent todėl ji nerimauja dėl kai kurių parsu, parlamento pasiūlytų pakeitimų, kurie viršyja maksimalias sumas. Uh, tarybai taip pat kelia nerima kai kurie numatyti balsavimai padidinti mokėjimus, nes kai kurie iš tų pasiūlymų viršyje komisijos pateiktus 2012 biudžeto pasiūlymus. Žinoma, Europos parlamentas nori. E, užtikrinti, kad būtų akcentuojami jo iškelti prioritetai. Mokėjimų ligmuo turėtų būti pakankamas, o ne išpūstas. Mes visi suprantame, kad išpūstas mokėjimų lygis reikštų perteklinį e, deficitą valstybėse narėse. Ir tai reikštų, kad reiktų skolintis, atsižvelgiant į padėtį kapitalų rinkose, taip elgtis būtų visiškai neatsakinga. Svarbu panaudoti dar iš praeities turimus išteklius ir šaltą galvą tvirtinti 2012 biudžetą. Taryba yra sunerimusi dėl parlamento ketinimų balsuoti ir didinti e, maksimalės sumas e, dien, pir, pirmoje A išlaido kategorijoje e, iki 240 milijonų eurų. Kalbant apie ITER reaktorius projektą, taryba norėtų kad būtų pasiektas spartus susitarimas dėl to projekto finansavimo. Tačiau taryba apgailę stauja dėl to, kad Europos parlamentas atmeti siūlymą perskirstyti finansavimą, kad būtų numatytas finansavimas ir ITER projektui. E, tarybai kelia nerima ir pasiūlymai dėl pirmos B išlaidų kategorijos, kurioje kurią parlamentas nori padidinti 8 procentais. Parlamentas atsižvelgia į parla, atsižvelgia taryba atsižvelgia į parlamento pastangas ketvirtoje išlaidų kategorijoje padidinti finansavimą, tačiau tarybai kelia susirūpinimą parlamento apribojimai e, finansavimui bus politikai tai ši politikos sritis yra ypač svarbi tarybai ir visai Europos Sąjungai. Kalbant apie penktąją e, išlaidų kategoriją, taryba nori, kad būtų griežtai kontroliuojamos administracinės išlaidos, suintensyvinus tarp institucinį bendradarbiavimą ir siekiant geresnio valdymo. E, tai būtina turint ribotus išteklius, kuriuos būtina protingai panaudoti, atsižvelgiant į tai, kad valstybės vykdo bendrai fiskalinio konsolidavimo programas. Mano vertinimais ir taryba, ir parlamentas siekia tų pačių prioritetų ES kontekste vertinant viską 2020 strategijos e, šviesoje. Tačiau mūsų nuomas išsiskiria dėl siūlomų sumų dydžio. Ir ypač mokėjimų dalis būtų, turėtų būti sutvarkyta taip, kad valstybių narių biudžetai nebūtų apsunkinti ir kad joms ne, nebūtų sudėtinga finansuoti tų sričių, kurias jos finansuoja iš savo biudžeto. Taryba tikisi kad kitame biudžeto svarstymo etape pasiekt, bus pasiekta pažangos ir kad darbas vyks konstruktyviai ir kad visos pusės bus patenkintos e, išvadomis ir rezultatais. Ačiū, gerbiamas ministrė. Toliau Europos komisijos vardu ponas Levandovski. Pone pirmininkė, gerbiamas ministrė, gerbiami Europos parlamento nariai. Rugsėjo mėnesio plenarinėme posėdėje mes diskutavome tarybos svarstymą. Dabar e, svarstome parlamento sprendimus, kurie po keletos valandų turės būti užbaigti priimti. Akivaizdu, kad Europos parlamentas laikosi kitokio požiūrio negu taryba į keletą labai svarbių klausimų. Ir jeigu taryba iš naujo tvirtins savo poziciją, tai e, nepaisant to, kad E, šiandien turime išskirtinį trikampį pona Buzeką, pona Dominik ir komisijos narį iš Lenkijos visi trys. E, labai panašu, kad reikės lapkričio pirmąją pradėti klausimą dėl biudžeto, e, biudžeto svarstymų sutaikinimo procesą, kuris tęsis tris savaitės. Dėl parlamento pozicijos, ponio Belzani, Fernandės ir Bögė E, suformuotą dokumentą. Mes sveikiname jų poziciją, pagal kurią e, sakoma, kad biudžetas turėtų būti e, atkurtas. Ir pirmoje A išlaidų kategorijoje yra kalbama daugiausia apie lankstumo priemonės ir ketvirtoje kate, išlaidų kategorijoje yra prašoma daugiau negu komisija. Prioritetai yra tie patys. Prioritetai e, tokie patys, kokius patvirtino parlamentas. Manau, kad būtų galima geriau finansuoti Europą 2020 strategijos tikslus, nes tai yra susijęs su ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimu, kūrimo tikslais. Mes suprantame, kad dabar turime priimti sprendimus labai uh, E, sudėtingoje fiskalinėje aplinkoje ES. Dėl išorės veiksmų mes pasisakome už lankstumo priemonę, bet tai yra būtent dėl to, kad mes norime sustiprinti kaiminystės politiką. Tai yra labai jautrus klausimas, kuris labai svarbus visoms institucijoms. Suprantame, kad reikia investuoti į mūsų kaimininių valstybių stabilumą ir to negalima finansuoti tik e, perkeliant lėšas iš vienos kategorijos į kitą. Dėl skaičių 400 milijonų eurų padidinimas, e, dėl jo yra susitarta tarp institucijų, bet e, supraskime, kad dabartinėmis ketvirtosios kategorijos apkarpimo aplinkybėmis e, tokie skaičiai yra neįmanomi. Dėl ITER. Čia kitokia mūsų pozicija. Europos komisija sako, kad reikia sukurti dar vieną kompromisinį pakeitimą. Kol kas pateiktieji kompromisiniai pakeitimai uh, rodo, kad egzistuoja gera valia e, veikti paraleliai. ITER nebeturi būti tas e, nesantaikos obolys ir dėl jo 2020 m. biudžeto svarstymas neturi apsunkėti. Mokėjimų lygmuo. Tai irgi tema, kuri visuomet būna labai jautri. Mūsų biudžeto projektas buvo pagrystas 27 valstybių narių įmokomis. Ir dabar mes mokėjimų lygmenį nustatome maždaug 9 milijardais mažiau negu 2012 metų numatyta riba. Taigi tai jau yra savaime labai apkarpyta sritis. Bet aš galiu pasakyti, kad mokėjimai keičiasi ir tai yra įprastas dalykas finansų perspektyvos pabaigoje. Šiais metais jau gavome daug prašymų mokėjimams ir akivaizdu, kad 2011 metams mokėjimų trūksta, jų nėra per daug. Ir 2011 metų biudžetą keitėme jau šešis kartus. Todėl e, galvodami apie mokėjimus turime nepamiršti šių aplinkybių ir mes patvirtinsime Europos komisijos poziciją riboti mokėjimus e, prisitaikant prie infliacijos. Mes suprantame, kad trūksta mokėjimų moksliniams tyrimams ir inovacijoms jau šiemet, 2011 metais. Dėl administracinio biudžeto reikėtų suprasti e, ir įvertinti didžiausios institucijos komisijos pastangas e, šaldyti esamos etatus ir nebeprašyti naujų, bet kaip žinia, Europos parlamentas kaip visada prašo naujų išteklių ir tai bus daroma per biudžeto taikinimo procedūrą. Šiandien mes e, akivaizdžiai atskleisime, kokia yra mūsų pozicija dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų asmenų. Toliau. E, specialioji, specialusis mechanizmas e, kovai su krize. E, žemės ūkio sektoriuje. E, komisija bando pakeisti padėtį, bet dėja praėjusią savaitę e, taryba nesugebėjo susitarti dėl veiksmų skirtų skurdžiausiai gyvenantiems žmonėms. Europos komisija supranta, kad dar turime laiko, kad būtų panaudotos visos paskirtos visos galimos lėšos. Dabar, kai mūsų laukia taikinimo procesas, mūsų svarbiausias vaidmuo yra surinkti naujausią statistiką, kad matytume, kaip biudžetas yra naudojamas šiais metais ir kaip tai būtų galima pritaikyti kitiems metams. Ir mes kaip visada būsime tarpininkai siekiant kompromiso dėl 2012 metų. Ačiū. Uh, Kom... Ačiū, ponė komisarė. Dabar AFET komiteto vardu. E, Pone Marija Mūnės Deurkviza, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone tarybos atstovė, e, ponė e, komisarė, aš noriu kalbėti apie ketvirtąją išlaidų kategoriją. Šita istoriškai svarbi kategorija nuolat yra nepankankamai finansuojama. Mes turime vykdyti ES įsipareigojimus, o išorės politikoje jie nuolat auga. Tai tikrai didelis iššūkis. ES nori vaidinti svaresnį vaidmenį tarptautinėje bendruomenėje, bet turi tą daryti su mažesniais e, ištekliais, kaip kad yra šiais metais. Pagal mažesnę ketvirtąją kategoriją mes turime vykdyti anksčiau prisimtus įsipareigojimus o, o jie buvo nemaži. Nepamirškime, kad mes e, turime e, padėti toliau plėtotis arabų pavasariui. Padarėme viską, ką galime, e, kad apsiribotumėme iki minimumo atsakydami į iškilusius iššūkius. Mes bandome įvykdyti įsipareigojimus pa Palestinai, dėja pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Dabar dėvė komiteto vardu ponas Gerens. Pone pirmininkė, savo nuomonėje dėl 2012 biudžetų vystimosi komitetas primena Europos parlamento prioritetus. E, ilgą laiką biudžetas buvo nepakankamai finansuojamas, ypač kalbant apie tūkstantmečio programos tikslus. Kitas svarbus aspektas. Arabų pavasaris ir reikalingi veiksmai atsiliepia biudžetui. Reikia pasitelkti kitus išteklius, papildomus išteklius. Ta pačią pastabą noriu pasakyti apie klimato kaitos politikos finansavimą, taip pat politikos besivystančių valstybių atžvilgių finansavimą. Taip pat noriu priminti kovos su skurdu programą priminti, kad e, išsivyščiusios valstybės turi pakankamai išteklių, kad galėtų skirti e, lėšų taisryčiai. Reikia e, pasirinkti inovatorišką finansavimą, tai yra įvesti finansinių sandorių mokestį, nes mes kitaip pritrūksime lėšų. Štasny, international... Ponas Štasni, Tartautinės priekybos komitetas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ekonominių sunkumų sunkumų laikotarpiu vis tiek būtina daryti investicijas, ypač į ekonomikos augimą ir gerovę, rytojaus gerovę. E, Tarptautinės priekybos komitete, kur rengiu pranešimą, mes pritarėme tokioms iniciatyvoms. ES verslo koordinavimo platforma užtikrinanti dalyvavimą augime, taip pat verslininkų uh, už pokyčius programa. Joms komitete buvo pritarta beveik vienbalsiai. Pirmoji programa atveria daugiau galimybių MVI dalyvauti globalinėme augime, o antrasis projektas tai yra skirtas verslo įkumbatoriams Šiaurės Afrikoje kur e, vykdomi projektai draugės su ES verslininkais. E, komiteto nariai išvelgia šių pro, projektų panašumą ir aš labai tikiuosi, kad taryba uh, laikysis tokios pat nuomonės vertindama šios projektus. Ole Livingston. And... Ačiū kolega Ole Livingston, e, ekonomikos ir pinigų reikalų komitetas. Ačiū ponė pirmininkė. Ekonomikos komiteto pagrindinis rūpestis yra užtikrinti, kad naujos finansų priežiūros institucijos ES turėtų išteklius, kurie leistų joms efektyviai veikti. Gerai, kad dabar parlamentas duoda aišku signalą, kad priežiūros institucijos turėtų būti greitai sukurtos ir jų biudžetas turėtų būti stiprinamas lygiai grečiai su jų galiojimų išplėtimu. E, tarybos ketinimas apkarpyti komisijos pasiūlymą yra visiškai neracionalus. Europos bankų priežiūros e, e, institucijų darbas vykdant atsparumo testus parodė, kad ta priežiūra turi būti visaposiškesnė tai, kad tie testai buvo sušvelninti, didelė dalimi buvo susijęs su pačios institucijos nepakankumu, e, stiprumu ir su bankų lobistų bei nacionalinių socialinių interesų dominavimu. Dabar iš naujo perskaičiami testų rezultatai, siekiant užtikrinti daugiau savarankiškumo. Tačiau vis tiek jie dar nesukuria realaus vaizdo apie tai, kokia prasta yra Europos bankų padėtis. Pagrindinis tikslas turėtų būti sukurti tokias institucijos, kurios galėtų veikti visiškai nepriklausomai, tam reikia daugiau išteklių. Ačiū. Pone Permanšberės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes sveikiname tai, kad yra iš naujo atkuriamas komisijos pateiktas biudžetas ir ypač tose eilutėse, kurios yra susijęs su žimtumu ir socialiniais reikalais. Komisijos pasiūlymas mūsų nuomonė bendrai buvo pakankamai geras. E, šių metų sausio 14 dieną patvirtintas biudžetas yra pirmasis biudžetas po arabų pavasario protrukio. Todėl mes e, manome, kad Europoje reikėtų e, labiau finansuoti informavimo kampanijas, kad vysų socialinis dialogas, kad būtų plečiamos darbo rinkos, įtraukiant mūsų partnerius iš e, valstybių, iš e, nuo viduržėmio jūros pietinių pakrančių Kitaip mes neišbrisime iš tos krizės, su kuria dirbame. Galbūt bendrovės galėtų labiau remti jaunimo užimtumą. Prisiminkime tuos bandomuosius projektus, kuriuos mes inicijavome ir e, projektus, pagal kuriuos e, turi būti suteikiama pagalba žmonėms įsidarbinantiems pirmą kartą. Tokius dalykus reikėtų akcentuoti dabar per biudžeto taikinimo procesą. Ačiū. Toliau juda Hauk, Envi komitetas. Ja, ponui pirmininkai, ponė komisarė, ponios ir ponai. E, būkime realistais, situacija šiemet tokia pat kaip ir praėjusiais metais. Taryba, kuri nesupranta, taryba nubraukė viską, net ir ten, kur yra mažas finansavimas, aplinka, e, maisto sauga, pašarų sauga, e, pinigų tikrai mažai, to, tiems reikalams skiriama vos 1 milijardas eurų, 0,6 procento viso e, ES biudžeto. Mm, džiaugiuosi, kad mes vis dėlto stengiamės kovoti ir ypač norėčiau padėkoti ir pagirti ponę Franceską Balzanį, ji puikiai dirba. Taip pat džiaugiamės, kad e, septyni pavyzdiniai projektai projektai ir trys pavyzdinės priemonės ir iš aplinkos srities yra numatytos biudžeto projekte, tokia didelė sėkmė. Dabar mums belieka bandyti susitarti su taryba, na gal ir susitarsime, o bendras tikslas turėtų būti patenkinti e, tuos lūkesčius, kurios turi Europos piliečiai. Dabar ponas Biutekiovers, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Įtrė visos e, pusės yra įsitikinusios, kad biudžeto tikslai turi atspindėti Europą 2020 strateginius tikslus. Džiaugiamės, kad biudžeto komitetas pritarė tokiai pozicijai. Mūsų komitete e, m, turime tris prioritetus Toliau, e, pirmiausia, FP7 turi būti pilnai įgyvendinta, tai skatins konkurencingumą, inovatoriškumą bei atsakys į pagrindinius šiandienos iššūkius. FP7 finansavimas neturi būti e, sumažintas, neturėtų būti sumažintas, tai yra visų frakcijų pozicija. Aišku, reiks labai e, aršiai kovoti su taryba dėl įtrės prioritetų, bet mes nenorime jų atsisakyti. Antra, mums reikia palaikyti MVI bei visas programas, kurios e, įrodė savo naudą MVI. Bei trečia, turime įgyvendinti energetikos prioritetus. Ačiū biudžeto komitetui už tai, kad padėjo jų siekti. Dėkui dabar IMKO komitetų vardu ponas Kožušnik, prašom. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, dabar visi kalbame apie krizę. Taip, krizė egzistuoja ir valstybės narės turi labai smarkiai apkarpyti savo nacionalinius biudžetus. Mes ES turime daryti tą patį. Visiškai nedėra matai, kad daugiau negu 2 procentais yra didinamas ES biudžetas. 4,9 procentų čia siūlomas e, didinimas rodo, kad dokumento autoriai gyvena kažkokiam tai fantazijų pasaulyje, labai keistame pasaulyje. Aš pasisakau už e, biudžetą, kuris padėtų aukti ekonomikai, bet mes turėtume pakeisti bendrą mūsų supratimą, bendrą filosofiją. Negalima visuotinai didinti visų išlaidų kategorijų. Visas biudžetas turėtų būti tikrinamas pagal veiklos auditą ir ten, kur gaunami negeri rezultatai, didinimas turėtų sumažėti. Išteklius reikėtų sutelkti į vidaus rinką, nes ji yra mūsų mūsų ekonomikos augimo variklis. Ačiū. Toliau transporto ir turizmo vardu Bohuslav Liberatski. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary ministrė. Transeuropiniai tinklai yra mūsų komiteto prioritetas. Ir pasiūlymas daugiau negu 10 procentų sumažinti finansavimą tai sričiai yra didžiausias e, visame biudžete. O mūsų komitetui tas rytis yra pats svarbiausias prioritetas. Valstybės narys taip pat sako, kad transeuropiniai tinklai yra prioritetas joms. Žinau, kad tai yra ir komisijos prioritetas. Todėl aš visiškai nesuprantu, e, ką ministras sako. Ministras sako, kad mokėjimų lygis turėtų nesikirsti su prioritetais, bet šiuo atveju akivaizdžiai e, taip yra. E, komisijos narys Levandovski nori būti sąžiningas tarpininkas ir mes esame jam už tai dėkingi. Ačiū. Ačiū. Toliau Lašlo Šurjan iš užimtumo komisijos. Ačiū, ponė pirmininkė ministrė, ponios ir ponai. Regionų plėtros komitetas sveikina sprendimus priimtus biudžeto komitete. Mes prašėme uh, parlamento nekeisti esmės. Taigi mes tarpusavyje sutarėme, kad diskusija vyksta taryboje. Pirmiausia, galvojame apie e, vystimosi pagalbos kaitą ir mokėjimų kaitą. Mes manome, kad negalime sustaikyti su tuo, kad e, mažiau yra finansuojama pagalba besvystančiam šalims. Mes kalbame apie 9 milijardų sumažinimą, tačiau regionų plėtros komitete neprasidėjo diskusija, nevyko jokių uh, e, dėrybų. Mes manėme, kad taryba turėtų patvirtinti komisijos idėjas ir per derinamuosius derinimo posėdžius, taikinimosi posėdžius reikėtų demonstruoti geriau, daugiau geros valios. Manas Kapalos Santos, Žemės ūkio komitetas. Ačiū pirmininkė, kolegos. Gerbiamas komisijos nariai. Gerbiami Lenkijos atstovai. Noriu pakalbėti apie žemės ūkio srities biudžetą. Kaip niekad iki šiol ES reikia stipraus žemės ūkio sektorius, kad užtikrintų prieinamas kainas vartotojams e, tvarioje aplinkosaugoje. Mes visi puikiai žinome šias priežastis ir todėl uh, būtina patvirtinti tinkamą 2012 žemės ūkio srities biudžetą. Aš džiaugiuosi tuo, kad žemės ūkio komiteto pasiūlymai buvo įtraukti, juos buvo atsižvelgta ir raginu juos, jūs pritarti jiems plenarinių posėdžių salėje. Noriu pabrėžti, kad mane vis dar, š... aš vis dar neatsigavau po pastarųjų tarybos sprendimų dėl žemės ūkio ir valstybių narių uh, pasipriešinimo priešinimosi programai, kuris skirta vargingai gyvenantiems ES piliečiams. Mes visiškai nesuprantame tokio pademonstruoto nejautrumo ir todėl e, vertinu komisijos pastangas ieškoti visiems primtino sprendimo. Pone Raimers, Žemės ūkio komiteto atsiprašau, žuvininkystės komiteto vardu. Pone pirmininkė, pone komisarė, pone tarybos atstovė, žuvininkystės komitete pasiektas e, platus kompromisas. Jis užtikrins, kad ankstesnių metų finansavimas e, turi būti išsaugotas. Nepaprastai svarbu turėti finansinių galimybių sukurti ilgalaikę bei ateitį orientuotą žuvininkystės politikos valdymą. ES privalo uh, vykdyti prisimtus įsipareigojimus žuvininkystės srityje. Mes norime dinamiško vystimusi. Tas pasakytina apie e, pavyzdinius projektus dėl jūrų tyrimo ir integruotų jūrų valdymo. Norėčiau paraginti kolegas per balsavimą palaikyti šią e, poziciją. Tikiuosi, kad uh, per baigiamasias diskusijas e, su taryba išsaugosime tai, dėl ko esame susitarę. Ačiū. Dėkui dabar kultūros komiteto vardu, e, ponas Lokegert, prašome. Som budžetkoordinator kultūrvalget glæder det mig selvfølgelig. Ačiū, ponė pirmininkė, kadangi esu biudžeto koordinatorius koordinatorius e, kultūros komitete, tai džiaugiuosi, kad atsižvelgiama į mūsų prioritetus. Mes neretai e, gavome daugiau lėšų, negu tikėjomės. Taip nutiko dėl to, kad e, tiek komisija, tiek parlamentas e, mano net taupydami turime investuoti tai, kas užtikrins augimą. Tai yra 2020 strategija, mokymasis visą gyvenimą. Tokiu būdu mes pasieksime augimo tikslų, nepamirškime judumo programų. Erasmus programa yra e, ypatingai svarbi. Taip pat sporto programos gavo daugiau, na, ne, ne per nelik daug, bet bent jau šiek tiek e, daugiau, kad galėtume vysti sporto programas. Taip pat komisija atsižvelgia ir į mūsų komiteto komunikacijos e, reikalavimą. Pone Keller, mes manome, kad e, reikėtų daugiau dėmesio skirti e, laisvės ir pilietinių reikalų sričiai, nes tai ypač svarbi sritis žm klausimas žmonėms, jų teisų, tai yra jų teisų užtikrinimas, pilietybės kūrimas visose valstybėse narėse. Bet žinoma, mes norime prisidėti prie taupimo iniciatyvų. Manome, kad prieš e, kuriant naujas programas ar pratesiant dabar galiojančias, reikėtų jas visapusiškai ir išsamei vertinti ir taip pat mokytis iš e, patirtų pamokų. Finansavimas turėtų būti sutelktas tose sritise, kuriuose ES geba sukurti pridėtinę vertę. Kita vertus, neapsimoka kurti naujų agentūrų ar e, sukurti naujų užduočių veikiančiams agentūrams, jeigu nėra tam finansinio pagrindo. Agentūra negali atlikti darbų, kurie, kurių finansavimas jai neskirtas. Ačiū. Madame Silvana. Ačiū. Toliau ponė Silvana Kochmerin, peticijų komiteto vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, peticijų komitetui svarbu užtikrinti ombudsmeno institucijos finansavimą. Ši institucija svarbi piliečiams, padeda jiems, skatina e, šalinti vėliausius trūkumus institucijose. 12 metais ombudsmeno e, e, biudžetas 0,47 procento padidintas, labai nedaug, jis negali samdyti naujų žmonių, nėra naujų etatų. Taryba vis dėlto bandė mažinti ombudsmeno biudžetą. Džiaugiuosi, kad biudžeto komitetas nepritarė tokiems ketinimams. Tikiuosi, kad biudžeto komiteto pozicija šiandien bus patvirtinta ir tai rodys, kad mes norime atsigręžti į piliečius. Ačiū. Politinių frakcijų vardu toliau kalbės ponas Giovanni Levija, EPP frakcijos vardu. Pirmininkė, komisijos nariai, ministrai, Kolegos, noriu padėkoti e, kolegams Balzani ir Fernandiš už gerą darbą, bei visiems už palaikymą, už palaikymo atmosferą, kurioje dirbome. Komisija taip pat puikiai dirbo rengdama biudžeto projektą. matome, kad parlamentas nepalaiko visų horizontaliųjų pasiūlymų ir atstatyti ankstesni e, biudžeto projektos siūlymai dėl įsipareigojimų ir mokėjimų. 2012 yra naujos finansinės perspektyvos metai ir tai turėtų atsispindėti, nes bus užbaigiamos daugel, bus užbaigtos daugel, daug programų. Europos parlamentas ypač akcentuoja tai, kad išgyvename krizę, mes, norė, mes paprašėme lankstumo priemonės panaudojimo dviems kategorijoms, ypač kalbant apie ketvirtąją išladų kategoriją e, kurią teko panaudoti įvairiems nenumatytiems įvykiams. Mes prašome daugiau finansavimo jai, E, ne, neprašome panduoti 2012 rezervo, rezervų. Taip pat apie 7 milijonai eurų, kur, kurie turi būti panaudoti, kad būtų atkurtas mūsų konkurencingumas. Tai yra prioritetai, kurie parlamentui yra labai svarbus ir brangus. Tai yra 2020 strategijos brandolys. Krizės metu e, es biudžetas turi tapti priemonę į įkvėpti gyvybės ekonomikai ir nepamiršti pridėtinės vertės aspekto Europos institucijose. Aš tikiuosi, kad taryba yra pasirengusi bendradarbiauti su mumis. Tikiuosi, kad mes parengsime realistišką ir subalansuotą biudžetą Europos piliečiams. Joran Ferm. Pone pirmininkė, kolegos. Labai didelis ačiū Franciskai Balzani, Fernandes ir Amirbergai Jiems pavyko uh, susilaukti dėlės paramos savo pasiūlymams labai sunkiu laikotarpiu. Tai yra labai svarbu. Kai aš susitinku su savo rinkėjais, girdžiu daugybę mitų apie ES biudžetą. Daug kas mano, kad ES yra sunki ir vis didėjanti našta mokesčių mokėtojams. Ir aš manau, kad ES biudžetas te sudaro tik tai maždaug 2 procentus ES viešųjų išlaidų ir labai daug pinigų sugrįžta valstybėms narėms. Ir aš pasakau, kad ES biudžetas auga e, lėčiau negu valstybių narių biudžetas. Mes taip pat sakom, pa, aš visą laiką kalbėdamas pasakau, kad perteklius yra gražinamas valstybėms narėms. Švedijoje E, reikia paaiškinti, kad visi mokesčių mokėtojai sumažinus ES biudžetą gaus šiek tiek naudos, bet tos valstybės, kurios išgyvena sunkiausią laikotarpį, pateks į dar didesnę krizę. Dabar e, Lenkija, pirmininkaujantį ES, turi apginti ES vaidmenį ir mes e, dėkojame jai už tas pastangas. Dabartinėmis aplinkybėmis turime būti labai atsargus. Mes nuo savo ES parlamentą turime tvarkyti geriau negu bet kada anksčiau. Mes tik trijose prioritetinėse srityse didiname biudžetą. Investuojame į mokslinius tyrimus ir naujovių kūrimą, užimtumą e, gyvenimo gerimą, kokybės gerinimą, e, paramą Palestinai ir e, keletui kitų valstybių. Suprantame, kad tai atspindi realią ekonominės krizės padėtį. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes Europos parlamente esame vieningi ir vieningai giname šiuos interesus. Ir aš e, galiu pasakyti, kad didžioji dalis valstybių narių e, tam pritartų. Mes turime rasti sprendimus, kurie leistų apginti ES vaidmenį ir sustiprinti tuos ekonomiškai prioritetinius veiklos sritis. Ačiū toliau ponė Jensen iš Libė komiteto. Alde frakcijos nariai. E, Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti e, projekto rengėjams Balzani, Fernandes ir e, Biogiai už puikų bendradarbiavimą rengiant biudžetą. Mano frakcija nenorėtų mažesnio mokėjimų ligmens ir pasiektą rezultatą mes pritarėme. Suprantame, kad daugiau lėšų turi būti skiriama moksliniams tyrimams, švietimui, e, tam tikroms užsienio politikos rytims. Ir aš manau, kad šis biudžeto pasiūlymas nusipelno mūsų paramos. E, kai kurie iš apkarpimų, kuriuos siūlo taryba, mano nuomonė nusipelno mūsų dėmesio. Ponas Liudvikson kalbėjo apie naujas finansavimo priemonės e, bankų priežiūros institucijoms mes dabar esame finansų krizės E, viduryje. Ir manau, kad būtų šiek tiek neatsakinga, jeigu mes pradėtume kalbėti apie naujų institucijų finansavimą. Tai nebūtų racionalu. Aš noriu pasakyti tarybai, kad aš tikiuosi, kad susilauksime paramos toje ilgoje diskusijoje, tame besikeičiančiame dialoge tarp mūsų institucijų. Ir aš viliuosi, kad mes pradėsime realią diskusiją apie tai, kokie yra mūsų poreikiai nes tai yra e, bet kokio biudžeto atspirties taškas. Paskui galėsime aptarti detalės ir išsiaiškinti, kam daugiausiai reikia e, paramos. Aš tikiuosi, kad tas dialogas bus geras ir konstruktyvus. Aš labai e, pasitikiu pirmininkaujančią Lenkiją ir tikiuosi, kad bus rastas sprendimas geram biudžetui. Žodis ponui Bokroš, ECR frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Turime spręsti e, viską laiku. Mes kalbame čia, o vadu, vyriausybių vadovai Briuselėje bando spręsti eurozin, eurozonos krizę. Taigi reikia galvoti apie ES ateitį, ar mes tą pamiršome. Biudžeto projektas turi atsižvelgti į sunkę Europos realybę. Du aspektai. Pirmiausia, parlamentas neišmoko praėjusiu metu trialogo pamokų, nepaisant perspėjimų, vis dėlto yra atkakliai bandoma padidinti e, mokėjimo signavimus e, beveik 5 procentais. Gruodžio pabaigoje tai bus aišku atmesta tarybos. Taip pat bandoma įsipareigojimus padidinti 4 procentus ir 5 procentus e, mokymų mokėjimus 5 procentais padidinti, tai kertasi su taupimo priemonėmis ir labai griežtomis taupimo priemonėmis kai kuriuose valstybėse narėse mokesčių mokėtojai kenčia nuo augančių mokesčių, kai yra mažinamas biudžetas, o finansavimai nuolant mažėja. Ar mes galime užsidaryti dramblio kaulo bokšte bei prašyti papildomų šimtų milijonų o tuo metu, kai eurozonos gelbimas kainuoja milijardus. Mes turime investuoti į, į ateitį. Tas tiesa, bet reikia mažinti finansavimą ten, kur, jis, kur tik įmanoma ir kur finansavimas nebūtinas. Taryba ragina sumažinti finansavimą keliuose šimtuose eilučių, o parlamentas daro priešingai, siūlo didinti ir beveik nemažinti. Fernandes pranešimas vis dėlto yra geras, kadangi numato ilgalaikius vertimo raštu ir žodžiu finansavimo sumažinimą ir sumažinimą kitose srityse administravimos sektorėje. Tai yra tikrai gerai. Ačiū. Dabar žodis poniai Triupel, žaliųjų frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė tarybos atstovė, ponė Levandovski, kadangi esu žaliuoju, man svarbiausias biudžeto kriterijus yra veikti pagal, su e, gamtiniais ištekliais, veikti tvariai, atsakingai bei užtikrinti, kad finansavimas padėtų siekti tvarių rezultatų. To mus turėjo išmokti, išmokyti skolų krizę Europoje. Visos trys institucijos turi būtent tokių tikslų siekti ir atitinkamai keisti savo politiką. Žinome, kaip sunku valstybėms narėms. Žinome, kadangi mes esame valstybių narių piliečiai. Mes nesame ateiviai iš Briuselio ar Strasbūro, kurie nesuvokia, kaip sunku šiandien yra europiečiams. Tačiau, kadangi mes būtent esame europiečiai, tikime, kad yra tam tikrų politikos sričių, kurios turi palaikyti ES biudžetas, tai atspindi mūsų strateginius ir gerovės interesus. Tai atitinka mūsų siekius piliečių ateičiai užtikrinti. Reikia daugiau investuoti į labai konkrečias sritis. Tva, tvari produkcija, technologijos, energijos taupimas, efektyvus energetikos panaudojimas, e, atsinaujintas šaltiniai. Tai yra būdai užtikrinsantis būsimosios ekonomikos konkurencingumą. Tai yra svarba mūsų vidaus rinkai ir mūsų pozicijai globaliame pasaulyje. Todėl reikia sutelkti es biudžeto išteklius ir siekti mano minėtų tikslų. Mes neturime susipriešinti su valstybėmis narėmis, bet pirmiausia siekti ieškoti pridėtinės Europos vertės ten, kur jie, jos galima rasti, bei tokiu būdu padėti pačiams valstybėms narėms vystytis. Turime taupyti ir apdari investuoti į ateitį. Kur galime taupyti? Taupyti, taupyti galime ten, e, kur e, reikia prastos technologijos, mm, kaip kad e, ITER brandolinės sintezės e, reaktorius. Šimtai milijonų sukišta ir jokios naudos negauta. Tačiau taryba ir komisija nori finansuoti šią rizikingą technologiją, vietoj to, kad taupytų. Aišku, ir administracinės biudžetą galima mažinti, tą mes pareiškėme, vertimų ir raštų ir žodžių sutaupysime 20 milijonų, tai yra puikus pasiūlymas, galima trumposios skrydžiuose skristi ne verslo, bet lankščiai ekonominė klasė, tai yra puikus tikslai ir puikiai rodo, kad mes sugebame taupyti ir save apriboti. Suvienytųjų kairiųjų vardu ponas Portaš. Ačiū ponė pirmininkė. Kalbant apie 2012 biudžetą, pirmoji į akis krentanti problema yra tai, kad dėl jo sprendimas buvo priimtas 2006-aisiais, prieš prasidant 2008-2009 metų kriziai, prieš valstybių įsiskolinimo krizę. Ir šiandienos diskusijose neatsispindi krizė, kuri egzistuos 2012-aisiais. Tai yra taupimo biudžetas, o vyriausybės mano priešingai Kita problema vertinant šį biudžetą yra ta, kad šis biudžetas yra politinių įsipareigojimų įkaitų, įsipareigojimų padarytų e, galingiausiems. Aukojamas švietimas, e, mažos ir vidutinės įmonės, daugiau išteklių skiriama tarptautiniams e, farmacinėms bendrovėms, nei universitetams. Mes vertiname pranešėjų pastangas, tačiau supraskite, mes negalime balsuoti už tokį biudžetą. Pirmininkė, keletą žodžių dėl parlamento biudžeto. Pirmą kartą bandoma apkarpyti parlamento išlaidas. Ir būtent todėl aš nesuprantu, kodėl mes atidėjome į šalį pačių parlamento narių uh, išlaidas. Siūloma 20 milijonų sumažinti išlaidas vertimui raštu ir žodžiu. Tai reiškia sunkes, liūdnas pasiekmes užimtumui, tai taip pat iške, iškels grėsmę daugia kalbystai. Mes patys galime mažinti savo biurų išlaidas. Daugelis šalių vykdo taupimo politikas. Politika, e, žmonės atleidinėjami, E, mažinami atlyginimai ir pensijos nuo 20 iki 30 procentų. Atšvelgiant į tokius didžiulius sunkumus ir socialinę situaciją, kaip mes, e, kodėl mes toliau laikomas principo, kad mūsų atlyginimai yra šventas dalykas. Kokį įvaizdį mes kuriame piliečių akise, kaip mes galėsime pažiūrėti žmonėms į akis. Ir, ir kaip mes šnekėsimės su piliečiais. Uh, parlamentas teigia, kad, kad parlamento narių atlyginimai yra šventas dalykas, tai yra socialiniai atsakinga ir ne, tai yra nejautrumo demonstravimas. Už kelių valandų aš balsuosiu e, vadovaudamasi savo sąžinę, o mano sąžinės, mano pinigi, piniginė dar nepasisavino. Pone Andresin. Paniekindamas daugybę valstybių narių, kurios bando taupyti ir karpyti biudžetą, e, komisija pasiūlė 2012 biudžetą padidinti beveik 5 procentais. Atsižvelgiant į valstybių narių padėtį, taryba tam negalėtų pritarti, bet vis tiek sutiko su 2 procentų padidinimu, kurį aš vis tiek laikskau nepriimtinu. Parlamentas visiškai neišgirdo tarybos pasiūlymų, nes prašo 5,2 procentų padidinimo. E, tą siūlymą teisina būtinybę investuoti, išvesti ES iš krizės. Palaukite, susimastykite, paklauskite savęs, kas, nu, kas atsitiko su visais mokesčių mokėtojų pinigais, kuriuos jau investavome, e, pažadėdami įgyvendinti Lisabonos e, tikslus. Kodėl toliau investuojama į Galilėjo projektą, kuris mokė, mo, kainuoja 22 milijardus eurų. Kodėl siūloma kurti Europos istorijos namus? Kodėl negalima sumažinti išmokų parlamento nariams? Bet visų pirma, kada parlamentas nustos sakyti tą, ką sakė Marija Antuanitė, tegul jie valgo piragą. Hartung, nepriklausoma. Voorzitter, ik heb vandaag een enorm. Pone pirmininkė, man ne šiandien užplūsta dėžavų. Vėl parlamentas nori padidinti uh, išlaidas, vėl nėra politinės valios taupyti. Parlamentas netgi nori tam tikriems reikalams skirti daugiau pinigų negu komisija 3 milijonai papildomai e, Kipro turkams, krūva pinigų agentūrams, 9, 9 milijonus papildomai tokiems projektams kaip e, atsinaujantį energiją, vėjo turbinos. E, Irakas, Iranas, Je, Jemenas, Lotino Amerika, dar papildomi milijonai ir papildomų milijonų Palestino, e, sav, Palestinos savivaldai. Tai yra gėda, tu, ko prašo parlamentas. Visiškai pamirštame, kad mūsų piliečiai gyvena labai sudėtingoje situacijoje. Tačiau yra šviesos spindulėlis šiandienos e, diskusijų ir balsavimo rezultatas. E, turės būti patvirtintas taryboje ir ten Niderlandai neišvengiamai pasinaudos savo veto teisę. Kiti kalbėtojai - Salvador Gariga Paleido. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos komisijos nariai, tarybos atstovė. Dėkoju pranešėjams Balsani ir Fernandes bei Lavie už tai, kad jie visi kartu parengė e, konsensuso susilaukusi biudžetą per gana trumpą laiką, nepaisant sudėtingų ir skirtingų, skirtingų frakcijų interesų. Dėl tos priežasties mes manome, kad šiame biudžete yra suderintas biudžet, reikalinga biudžeto drausmė ir reikalingas finansavimas įsipareigojimams ir mokėjimams. Žinome, kaip e, paskirstytos lėšos tarp skirtingų išlaidų kategorijų. Todėl galime teikti, kad dauguma mūsų pageidavimų yra tenkinami, ypač septintai mokslinio pagrindų programai. E, bet su taryba negalime sutarti dėl įterfinansavimo, nes dėl to atsiras rimtų problemų ateityje. Pažvelkime, koks dabar yra biudžeto projektas. Todėl negalime sutikti su dideliais pokyčiais, kuriuos siūlo Europos komisija 2012 metais e, toje srityje. Dėl mokėjimų dar tarsimės per taikinimo procesą. Tačiau Europos taryba turėtų nepamiršti, kad Europos komisija teiks e, pakeitimo laišką šių metų pabaigoje ir ten bus atspindėti e, kredito suvartojimo pokyčiai, apie kuriuos mes dabar kalbėjome. Pasiūlytieji 2 procentai netitinka mūsų poreikių išlaikyti mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo e, standartus. Ir manau, kad šį kartą mes turėtume pagalvoti apie biudžeto išlaikymą iš esmės. Ir e, nepamirškime, kad patys parlamentarai galėtų uh, E, prisimti tam tikrų įsipareigojimų mažinti biudžetą, sutikdami su atlyginimu ir išmokų mažinimu. Ačiū ponė Garyga, dabar suteiksiu žodį pusantros minutės ponui Vohan. Uh, uh, Ačiū ponė pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjams, ypač sveikinu e, jų pasirinktą požiūrį, kuris leidžia uh, E, suma, padidinti tikruosius skaičius tik 0,8 procentais. Aš ypač sveikinu tai, kad bendrosios išlaidos išmokoms yra sumažintos 2012 metais. 5 procentais mažinamas biudžetas kelionėms, taupama e, vertimų sąskaita plus numatyta visa eilė įvairiausių kitų taupimo priemonių, kuria, dėl kurių susitarėme per dėrybęs. Žinoma, taryba norėtų, kad būtų biudžetas karpamas dar labiau, todėl mes pateikėme pakeitimų, kuriuose prašome, kad būtų užšaldytos visos išmokos, įskaitant dienpinigius 2012 metais. Taip pat prašome, kad būtų iš esmės peržiūrėtos e, peržiūrėti kelionpinigiai ir jų sistema. E, būtų sumažintos galimybės naudoti skristi verslo klase. Europos parlamento biudžetas e, turėtų būti e, šiek tiek palygintas galbūt su valstybių narių nacionalinių parlamentų biudžetais ir Junktinių Amerikos valstybių senato ir kongreso biudžetais. Mes suprantame, kad Europos parlamentas ateityje turėtų būti geriau informuojamas apie pasiūlymus dėl naujų pastatų planų ateityje. Aš raginu užšaldyti visas išmokas e, šios mūsų kadencijos e, trukmiai. Mes suprantame, kad čia daug darbo nereikės įdėti, reikės geriau išanalizuoti parlamento išlaidas ir taip mes galėsime daug sutaupyti. Šiais metais padarėme gerą pradžią, mes labai aiškiai parodėme, kad galime taupyti ir apsaugoti, išlaikyti gerą Europos funkcionavimo sistemą. Ačiū. Ačiū ponė Von. Toliau žodis ponui Alvaro. Pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Labas rytas, ponė komisarė, e, tarybos atstovė, ponios Fernandės e, pranešimas, ypač dalis apie parlamentą pasiekė tikrą proveržį, kurio e, siekėme ilgus metus. Džiugu, kad pavyko konstruktyviai bendradarbiauti su uh, parlamento generaliniu sekretorietu. Mes sunkiais e, metais parodėme solidarumą, mes galime siekti daugiau ir kartu sutaupyti. Tai labai svarbus signalas tuo metu, kai valstybėse narėse vyksta aktyvios diskusijos dėl krizės įveikimo. Tai puikus e, pavyzdys, kaip judėti į priekį. Mes sutaupėme dešimtinis milijonų 27 milijonus, e, jeigu neklystu, tai nemažai procentų, tačiau e, taupyti reikia nebūtina pirkti pastato už 30 milijonų ir jį po to atnaujinti. Manau, kad galima panaudoti šios milijonus veiksmingiau. Be to, galėtumėme daug daugiau sutaupyti, jeigu turėtumėme lankstesnę administravimo struktūrą, jeigu kompetitingas biudžeto mm, komitetas neveiktų pagal generalinio sekretoriato nubrėžtas e, biudžeto formavimo linijas, bet apskritai iš principo galvotų, kaip formuoti parlamento biudžetą. Manyčiau, kad mes penkis kartus e, daugiau sutaupytumėme vietoj, jeigu visada posėdžiautumėme Briuselėje, vietoj to, kad važinėdėjomės į e, Strasbūrą. Ačiū ponė Elės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau palaikyti šį rytą frakcijos užimtą poziciją. Norime taupyti 12 e, metų biudžete, mažinti išlaidas. Teisingai buvo pasakyta, kad reikia susitelkti ties ES prioritetais, tačiau nepamirškime konteksto. Šiandien, rytoj vyksta e, žemynė labai aktyvios diskusijos apie e, skolų krizės sprendimą. Tačiau kol kas atsakymo nėra, todėl 12 metais turime galvoti, kurgi sutaupyti biudžete. Tai padės e, surasti daugiau lėšų lėšų e, projektams, e, kurie yra inovatoriški ir naudingi. Pagal biudžeto formavimo procedūrą mes e, sužinojome, kad galime mm, sutaupyti iki 2 milijardų, nes ne visos eilutės iki galo įgyvendytumas. Čia per taikymo procedūrą su taryba turime e, labai temtai dėrėtis bei žiūrėti, ar visi pinigai panaudojami išmintingai ir naudingai. Ačiū, ponė Elis. Dabar pusantros minutės, e, ponė Futsi. Oui, monsieur le président. Atsiprašau, ponas E, mūsų frakcija susilaikys balsuojant. Taip pradėl prieštaringų vertinimų. Viena vertus mes apgailestaujame dėl inercijos ir ypač dėl to, kad nepatikta pasiūlymų dėl energetikos. Prisiminkime brandolinę katastrofą Fukushimoje. Vokietija, Italija bei kitos valstybės masto apie esminės tokios galimos katastrofos pasiekmes, tačiau komisijoje niekas nevyksta. Kaip ir visada susilaukime pasipriešinimo, e, pavyzdžiui, alternatyviniams projektams, kalūno dujų panaudojimui arba taip pat toliau finansuojamas, e, finansuojami brangus projektai. Siūloma 5 milijon, milijardais padidinti e, nepopuliaris, finansavimo nepopuliarioms ryčims. E, tačiau mes manome, kad kai kurios priemonės tiesiog e, bus dusinančio poveikio valstybėms narėms. Pradedant tarybą, šių dėrybas reiktų prisiminti, kad ES biudžetas niekada nebuvo deficitinis, kad Europos skolinimo neegzistuoja. Reikia e, ES finansinius išteklius panaudoti kovai su krize. Jeigu taip nepadarysime, bus tikrai liūdna. Ačiū. Toliau ponas Kliūtė vienai minutiai. E, Ačiū ponė pirmininkė. Jau ilgus metus es biudžeto dydis beveik nekinta, tačiau es užduotis stipriai padidėjo ir finansavimo poreikis nepaprastai išaugo. Buvo sukurta reikalingų naujų institucijų, tačiau kad jos galėtų efektyviai veikti, reikia užtikrinti jų finansavimą Per finansinę ir ekonominę krizę išaugo kai kurių valstybių narių skolos. Norint atgaivinti šių šalių ekonomiką, reiktų plačios ekonomikos gaivinimo e, e, plano ir kalbama net apie naują maršalo plano būtinybę. Mes turime e, skatinti augimą kryptingai investuodami, investuodami į jaunimą, kad jis e, gautų darbą. Taigi mes e, ne, nenorim, nelabai norime pritarti komisijos pasiūlymui, kuris atsilieka nuo poreikių. Tačiau kadangi turėti tai, ko norime, labai sunku, reikia vis dėlto komisijai parlamentui suremti pečius ir atmesti tarybos siūlomą mažinimą. Minuto, Ačiū. Pone Morganti, vieną minutį. Ponas Morganti, vieną minutį. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Krizės metu, kuomet Europa turi pateikti tikslius atsakymus ir pas, pateikti pasiūlymą, kuris padėtų sukurti pridėtinę vertę. Tikrai nereikėtų mažinti finansavimo mažoms ir vidutinėms įmonėms pagal septintąją pagrindų programą. Frontex agentūros atveju taryba padarė klaidą, suteikusi jai daugiau galių, bet nesuteikusi papildomų išteklių. Ir sienų kontrolės klausimai, be su migracija susiję klausimai. Parlamentas elgėsi atsakingai šiose sritise. Kalbant apie išlaidų mažinimą parlamento narių kelionių išlaidos. Tikras, iš tikrųjų galima būtų sutaupyti atsisakius Strasbūro, pakeisti sutartis ir esant šiai sudėtingai situacijai galutinai peržiūrėti parlamento e, būstinės klausimą. Ačiū ponė Morganti. Toliau vienai minutin, minutį ponė Vertman. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegus. Uh e, 12 metų biudžeto projekto gairės yra sutelktos į 2020 strategijos įgyvendinimą. 12 metų biudžetas iš ties yra mažėjantis biudžetas. Nepamirškime Kroatijos prisijungimo mm, sąnaudų ir 18 mm, naujų narių parlamente pagal e, Lisabonos sutartį. Taigi, lyginant su 11 metais, realiai biudžetas sumažėja. Taigi tas nominalus padidėjimas yra mažiausias per 15 metų. Jau praeisiais metais e, e, mums pavyko naujas, naujus įsipareigojimus prisimti be e, didelių papildomų finansavimų. Buvo sukurtos trys naujos rinkos priežiūros agentūros, nepamirškimo to. Turime siekti baigti formuoti vidaus rinką bei daugiau investuoti į švietimą, ypač jaunimo švietimą. Aš norėčiau padėkoti e, taip pat e, visiems trims pranešėjams už puikų darbą. Ačiū. Ačiū, ponė Vertman. Toliau žodis dviems minutėms ponui Lamasūrui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pranešėjus, atlikus tokį kokybišką darbą ir pateikti papildomą komentarą. Praėjo vos dviejai metai, bet kai kurie kolegos jau pamiršo, kad finansų ministrė apkaltino ES, kad išleidžiama per mažai ir per lietai. Dar tuo metu atsivėrė žiauri ironija. Europos taryba pradėjo ieškoti sprendimo, e, ir ieškoti galimybių, kaip e, pakeisti tokį elgesį. ES pradėjo ieškoti sprendimų. Mes tarybos išvaido, iš akivaizdoje galime pasakyti, kad valstybės narės negali išvengti biudžeto apkarpimo, jos turi matuoti mokėjimų įsipareigojimus. Mes norėtume išskirti dabar keturis pagrindinius dalykus. Pirmiausia, turi būti atsižvelgiama Europos parlamento prioritetus, kurias įvartina pranešėjai. Pirmiausia, kalbėti apie išlaidas konkurencingumą ir ES veiksmams pasaulyje. Antras dalykas - atitikimas tarp e, tarybos priimamų sprendimų ir e, jų e, įgyvendinimo per biudžetą, nes dabar yra sukūriamas ne patikimumas, ypač kai kalbame apie migracijos politiką arba apie finansavimo institucijų, finansavimo priežiūrų institucijas. Toliau teisingumas. Valstybės, kuriuoms reikia daugiau ES pagalbos, kad būtų e, panaikintas atsilikimas, dabar tampa netiesioginėmis aukomis. Jos yra tarsi pasmerkto žlugti dėl to, kad kai kurios kitos valstybės narės nepakankamai gerai tvarkė savo finansus. Ir galiausiai ketvirtas dalykas. E, E, pagrindinių prioritetų, Europa 2020 pagrindinių veiksmų įgyvendinimas turi būti finansuojamas. Vidaus rinka akivaizdžiai rodo, kad e, ekonomikos augimo atkurimas yra geriausia garantija, kad būtų galima gražinti skolas, finansuoti skolas. Mes negalime būti akli kai e, matome, kad ES rinkos reikalauja šiek tiek daugiau aiškiaregiškumo. Ačiū, ponė Levesūrai. Dabar vienai žodis, e, vieną minutę žodis poniai Herc. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasveikinti e, ponę Balzanį ir e, pona Butikofe. Noriu išsakyti keletą pastebėjimų. Visų pirma, mum, mes neturėsime daugiau lėšų, bet mums reikia daugiau Europos. Ir būtent todėl mums reikia e, vidaus rinkos, daugiau solidarumo, regioninės pagalbos ir daugiau augimo. Kitas pastebėjimas. ES biudžetas nėra kaina, bet investicija, investicija į ateitį į valstybių narių, ekono, valstybių narių ekonomikos vardan. Tik tai pasieksime tvaraus augimo. Tik taip sukursime darbo vietas ES. Ir čia vyks tikroji kova su skurdu. Europos parlamentas laikysis šių prioritetų per taikinimo procedūrą. Mes nesirengėme pradėti dėrybas, kurios imtų kelti grėsmę 2020 strategiją ir mūsų tiksla. Ačiū, ponė Hartsok. Dabar pusantros minutės ponas Haglund. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju pranešėjams, kurie atliko gerą darbą. Ir labai svarbu suprasti, kad mes e, dar nebaigėme šio biudžeto dėrybų. Biudžetos, e, gerokai dabar, e, biudžeto dėrybos dabar gerokai apsunkėjo su taryba. Ir mes turime dėrėtis dėl klausimų, kurie ir atrodo nepriimtini valstybėms narėms. Reikia ieškoti bendros pozicijos. Taip pat aš e, noriu pasakyti, kad aš e, savo komitete buvau atsakingas už 2012 metų biudžeto nuomonės rengimą. Ir e, mes siūlėme apkarpyti biudžetą e, tose srityse, kurios buvo patvirtintos e, biudžeto komitete. Todėl aš e, siūlau, kad rytoj, kai bus valsuojama rezoliu, dėl rezoliucijos, būtų atsižvelgta į komiteto balsavimo rezultatus. E, privalu atsižvelgti Europą 2020 prioritetinius tikslus. Ten e, m, turės, pagal juos daugiau dėmesio turės būti skiriama moksliniams tyrimams ir inovacijoms e, finansuoti. Labai gerai, kad mes suprantame, dėl ekonominės padėties negalime aukoti ekonomikos augimo. Ir čia kartais atrodo atsispindi Europos parlamento silpnybė. Mes negalime pakankamai įtakoti e, pasiūlymų taupyti. Aš manau, kad reikėtų konstruktyvesnės diskusijos dėl to, kur ir kodėl reikia daugiau leisti. Mes e, turime suprasti, kad tai būtina padaryti per dėrybas su taryba. Ačiū, ponė Haglund. Dabar žodis vienai minutiai, ponui Epping. Mes prašome piliečiai susiversti diržą, o jie klausia mūsų, ką jūs patys darote. Mes norime taupyti, tačiau parlamentas net neketina to daryti. Mūsų biudžetas net iš, išaugo 1,6 mm, milijono eurų. Manau, kad e, tai e, yra pateikiama neteisingai, tai ne, yra prieš Europą nukreiptas aktas, tai yra aktas už Europą. Mes turime mm, stengtis keiti situaciją kartu su kolega Van Orden, mes e, par, bandome judėti nuoje kryptimi ir sumažinti parlamento biudžetą ilgalaikę perspektyvoje 25 procentais. Mes nusintėme savo dokumentą biudžeto komitetui, ko, biudžeto kontrolės komitetui, reikia sumažinti subsidijas maistui, taip pat riboti vertimą raštu ir žodžiu. Europos istorijos namai tai yra prestižinis projektas ir taps puikiu pavyzdžių, kodėlgi piliečiai nekenčia Europos parlamento. Ačiū. Žodis vienai minutė ponui Vanekė. Ačiū ponė Pimirikė. Dabar Europą krečia milžinišką krizę o dabar mes pateikėme gėdingą biudžetą. Gėdingą dėl to, kadangi mes ne, nebandome fundamentaliai taupyti, pavyzdžiui, panaikinti daugybę visiškai beprasmiško europinių institucijų, agentūrų ir subsidijų. Na, pagalvokime apie regionų komitetą, apie ekonominį ir socialinių reikalų komitetą ir dar įvairiausias agentūras, visi tie e, dalykai kainuoja mokesčių mokėtojams kasmet 200 milijonų eurų. Aš jau nekalbu apie 9 milijonus už Europą e, Parl TV, 3 milijonai padovanoti Kipro turkoms ir dar daugybė milžiniškų beprasmiškų išlaidų. E, tikra gėda, kad mes nesugebėme susitvarkyti savo algos ir kompensacijų, kurios pačti savo išsimokome. Jeigu mes nenorime būti e, mm, veidmainiai, tai reikia pritarti biudžeto sumažinimo pasiūlymams ir tokiu būdu pasiūsti rinkėjams signalą, kad net ir mes, privilegijuotieji, esame pasirengę rimtai taupyti. Ačiū, ponė Van Hekė. Dabar dviems mintams ponas Marinesko. Ačiū pirmininkė. Mes kalbame apie 2012 biudžetą, kuomet taryba svarsto nacionalinius biudžetus. Paradoksalu, kad balsuojame dėl biudžeto ir biudžetinių pagalbos projektų. Aš nesu tikras, kad tai būtina dabar. Kalbame apie krizę ir apie darbo vietas, apie tai, kad būtinos investicijos. ES biudžetas kuria darbo vietas, bet 90 procentų jo lėšų skirta investicijoms. Kalbame apie es infrastruktūros poreikius, transporto bei komunikacijų. Numatytos investicijos į šią sritį ES yra didžiausia pasaulio ekonominė erdvė. Mes turime uh, e, išlaikyti savo pasi, ypač paslaugų rinkoje. Mes esame išsikėlę tikslus 2020 strategijoje e, švietimas. E, užimtumas jaunimas, tačiau tuo pat metu sakome, kad kai, kuriuose, val, kai kurios valstybės narės moka didesnį įnašį į biudžetą ir jų biudžetas e, yra e, panaudojamas pagal kitokį algoritmą. E, Norėčiau paklausti, kiek e, eurų, kiek lėšų investuota į valstybės narės, išlieka tose valstybės narėse ir kiek lėšų išplaukia į kitas narės. Ir, ir kaip, tai, kaip tai paveikė, kaip ta situacija paveikė darbo jėgos judėjimas, galbūt komisija galėtų parengti studiją. Manau, kad vienas euras investuotas į regionus atsiliepia teigiamai visiems kitiems regionams ir neatsižvelgiant į tai, kokią situaciją šiandien išgyvenam. Išgyvename, mūsų ateitis priklauso nuo ES ateities. Atsisakykime populizmo ir balsuokime už tokį biudžetą, koks yra pateiktas. Ačiū, ponė Marinesku. Ponas Gvaltieri, vienai minutiai. Ketvirta išlaidų kategorija yra nepakankamai finansuojamas, struktūriškai nepakankamai kalbame apie strategiją. Ir dėl to teko daryti sudėtingą pasirinkimą, kad užtikrintumėme savo prioritetus, ypač kalbant apie išteklius palestinai, kurie yra būtini, atsižvelgiant į JAV kongreso padarytą pasirinkimą. Num, numatyti sumažinimai skausmingas sumažinimas, tačiau nežiūrint e, gerų e, rezultatų, kurių pasiekėme šioje srityje, ES nebūtinai vaidina dominuojantį vaidmenį. Toliau. E, taryba nepalaiko finansinio reglamento 51 skyriaus, pagal kurį Europos parlamentui suteikti papildomi galiojimai ir todėl numatytas finansavimo mažinimas. Ne Europos parlamentas pasirinko šią situaciją. Taryba, tarybos neturėtų stebinti tokie e, sprendimai ir tokios pasiekmes. Ačiū ponia Baltieri. Nematau ponios Jerdžiejevskos, todėl dabar sutišiu žodį poniai Gryje. Jau antrus metus dalyvaujame šiame kvailinimo žaidime. E, Komisijos narys patikė pasiūlymą, kurio, pagal kurį negalime gyvendinti savo užduočių pagal Lisabono sutartį, taryba laikosi savo dogmos ir nori mažinti finansavimą strategiškai svarbiausiams programoms ekonominė ir socialinė srityje. Mūsų pasiūlymas yra mobilizuoti ES biudžetą 2020 strategijai ir akcentuoti e, mokslinių tyrimų, e, užimtumo kūrimo, investicijų į viešąjį sektorių programas. Reikia e, su sanglaudos ir investicijų srityje noriu padėkoti pranešėjai Balzani. Tačiau e, biudžetas išgyvena sunkumus, nes valstybės narės taupo. E, ir taip pat reikia nepamiršti, kad makroekonominės padėties ir labiausiai nukenčia e, vargingiausiai gyvenantis. Ir man, man tikrai e, stebėtina, kad taryba siūlo e, nebefinansuoti maisto dalinimo programos. E, jokių euroobligacijų, tarp, vyriaus, tarp vyriausybinis darbo metodas. Atrodo, kad viskas vyksta kaip ir anksčiau, kad viskam vadovauja ponė Merkel ir uh, ponas Sarkozy, tik tam, kad įtiktų finansinėms rinkoms. Labai ačiū. Toliau ponas Fanistelroj. Ačiū ponė pirmininkė. Aš šį ryt norėčiau kalbėti vieną temą, būtent lankstumo 12 metais e, naudojimas. Mes keliame savo du tikslus - kaiminystės programa bei e, vystimasis ir moksliniai tyrimai. Abi programos turi didelę pridėtinę vertę, tačiau grėsia pavojus šių sričių įgyvendinimui. Na, nepamirškime, kad e, Tur, e, Tunise vyko pirmieji laisvi rinkimai. Arabų pavasarius reikalauja iš es, kad ji būtų aktyvesnė, matomesnė. Reikia skatinti regiono judėjimą link demokratijos. Toliau septintoji mokslinio tyrimų pagrindų programa yra gyvybiškai svarbi. Lankstumo instrumentas suteikia mums šiandien galimybę piliečiams e, pasakyti, mes turime šios du svarbius prioritetus. Todėl e, kreipiuosi į tarybą ir komisiją nepamiršti to, ko mums iš tikrųjų reikia. Ačiū, ponai Nesilsteroj. Toliau žodis uh, poniai Gardija Zabal. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, mes išgyvename krizę. Tačiau Europos biudžete reikia e, atkreipti dėmesį į paramą visoms valstybėms. Reikia sukurti tokį biudžetą, kuris leistų garantuoti ir didinti investicijas į e, valstybės, į visuomenės paslaugas. Nes dabar kai kalbame apie biudžetą, neturi nukentėti BŽUP ir e, sanglūdos fondai. Kol kas e, daugiausia dėmesio buvo skiriama tokiems atskiriems klausimams, kaip, pažiūrėjau, ekoli bakterijai. Maisto saugumo problema uh, E, nepalankiausiamis sąlygomis gyvenančioms visuomenės grupėms yra nepaprastai aktuali. Todėl aš sakyčiau, kad Europa turėtų stiprinti finansavimą e, subalansuotam ir išmaniam augimui. Viso gyvenimo mokymosi programos yra labai svarbios, taip pat turi būti finansuojamos MVI, kurias e, šis pranešimas taip pat remia. Biudžete taip pat yra numatyta parama Palestinai ir uh, E, kaiminystės politikai pagal parabų pavasario e, poreikius. Taip aš norėčiau kreiptis į tarybą ir skirti daugiau įsipareigojimų ambicingesnė Europai. Ačiū ponė Gardija Zabal. Toliau ponė Jerdželevska, jeigu ji yra salėje, jai žodis suteikiamas pusantros minutės. Szanowni Państwo. Gerbiami ponai ir ponios. Kaip ir praėjusiais metais, mūsų laukia sunkios 2012 e, m. biudžeto dėrybos. Aš norėčiau išskirti visą eilę Europos e, parlamento pozicijos elementų, kurie, man atrodo, yra patys svarbiausi ir užtikrina Europos parlamento pozicijos e, priimtos praėjusiais metais testinumą. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į mokymosi visą gyvenimą programą, jaunimo veikloje programą ir visą septintosios mokslinių tyrimų pagrindų programos ciklo finansavimą. Kreipiuosi į tarybą, kad būtų palankiai vertinami pakeitimai susijęs su šiomis rytimis ir e, palankiai priimti Europos parlamento pageidavimus Mes norime, kad būtų sutelkiamas dėmesys į inovacijas, konkurencingumą, naujas galimybės jaunimui, ypač žinant, koks dabar yra jaunimo nedarbas. Jaunimui labai sunku atsistoti ant kojų darbo rinkoje, ypač jeigu jie neturi deramos kvalifikacijos. Europos biudžetas ir Europos politika niekuomet nebus pakankama tam, kad tai būtų užtikrinta, bet jei balsuosime dėl finansavimo padidinimą, Tai aiškiai parodysime, kokia kryptimi norime, kad ES eitų. E, tai yra ekonomikos augimo ir užimtumo stiprinimo kryptimi. Aš taip pat e, vertinu Europos komisijos ir parlamento poziciją dėl to, kad reikia didinti finansavimą sanglaudos politikai. Aš tam pritariu ir tikiuosi taryba taip pat pritars, nes kitais metais mokėjimai bus būtini. Ačiū. Pone Jadžeževska. Toliau periname prie spontaniškų pasisakymų.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 E, krizės sąlygomis bandome parengti subalansuotą biudžetą, kur būtų užtikrinti tam tikri prioritetai. Europai reikia konkurencingumo, apibusiškumo, tartautinėje priekyboje, gamybos ir tie, bet taip pat pramonės, energetikos ir mokslinių tyrimų politikos, kuri būtų stipri. To, Europos, kuri kalbėtų vienu balsu pasaulyje. Man atrodo, kad mums reikia tokio biudžeto, kaip kai kas iš kolegų priminė, kuris išlaik laiko ir pagalba e, patiems svargingiausiams, bet taip pat pagalba jaunimui. E, mes siūlome 5 procentus skirti visą gyvenimą trunkančiai programai, mokymosi programai. Taip pat e, kitoms jaunimui skirtoms programams, jaunimo mainų programai, jaunimas, e, judus jaunimas. Ir žvelgdami krizį į akis, mums, mes turime, nu, mes norime tokio biudžeto, kurį būtų galima finansuoti, pavyzdžiui, e, įvedant finansinių sandorių mokestį, kurį siūlė e, prezidentas Sarkozy ir ponė Merkel. Taip pat turime, reikia biudžeto, kuris siektų patenkinti e, piliečių interesus ir konsoliduotų gamintojų Europą. Ačiū ponui Abatui. Dabar ponas Balčytis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, šiandieną situacija Europoje yra labai sudėtinga ir todėl surasti bendrą konsensusą, pateikiant 2012 e, metų biudžetą, buvo didelis darbas. Ir noriu pirmiausia padėkoti savo kolegijai Francesco Balzani ir kitiem dviem kolegom, kurie pateikė šito biudžeto projektą. Taip, šiandieną laukime bendro sprendimo, kuris turėtų būti priimtas Briuselėje bet koks jis bebūtų priimtas jį reikės finansuoti ir todėl du tūkstančiai dvylika metų biudžetas gali būti istoriniu biudžetu kuris galbūt leis europai stabilizuoti ekonominę situaciją o galbūt ir užtikrinti augimą. kad tai būtų padaryta manau jau čia daugelis kas pasisakė turi būti nemažinamos investicijos į mokslinius tyriamuosius darbus į inovacijas taip pat turi būti peržiūrėtą žemės ūkio politiką kad ateityje visos valstybės būtų teisingiau finansuojamos kad mes galėtumėm užtikrinti papildomų darbo vietų kūrimą. ir aišku pagrindinis turbūt mūsų tikslas yra efektyvesnis lėšų panaudojimas tam mes turime skirti visą dėmesį. ačiū labai. Ačiū. Pone Balčytė. Dabar žodis ponė Matelė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, e, abiems mūsų pranešėjams, taip pat ir poniai Lavija. Atliktas puikus darbas e, formuojant 12 metų biudžetą. Nepaisant visų tų sunkumų, pavyko užtikrinti minimalų padidėjimą, kuris, aišku, yra įmanomas atsižvelgiant į reikalingas taupimo priemonės. Pirmą kartą 12 2015 metais mes turime labai e, aiškius ir konkrečius tikslus - jaunimas, e, mokslinės inovacijos. Kadangi esu pranešėja moterų komitete, esu patenkinta dėl DAFNE programos finansavimo. Čia mes kalbame apie programą, e, kuri kovoja su smurtu prieš moteris šeimose. Taip pat lyčių lygybės institutas e, gavo finansavimą, kuris atitinka jam iškeltus uždavinius. Dėl to esu labai patenkinta. Ačiū, ponė Matera. Dabar žodis ponui Vandalin, prašom. Pone pirmininkė, aš nepalaikysiu tai, kad padidiname biudžetą parlamento asignacijos e, yra siūlomas padinti 4 ir 6 procentai atitinkamai įsipareigojimai ir mokėjimo asignavimai. Tai visiškai priešinga negu tai, negu tai kas vyksta Europoje. Ten stengiama sitaupyti ir subalansuoti išlaidas ir pajamas. Parlamentas užsimerkė prieš realybę ir tiesiog daro, ką darė visus tuos metus. Nori daugiau, daugiau ir daugiau. Tačiau vienas pasiūlymo dalis juda teisinga kryptimi. Siūloma 15 procentų kelionės išlaidų mm, išaldyti. Pirmiausia, generalinis sekretorius turi įrodyti, kad reikia tų papildomų lėšų. Lyginant e, su, su praeisiais metais mes turime suvokti, kad ne visos lėšos yra e, panaudojamos. Mums reikia uh, užkirsti tai liūdnai tradicijai, kurie regime kasmet, kai biudžetas nuolat didinam. Ačiū, turiu panas Ferreira. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis biudžetas dar kartą parodo labai aiškiai, kad e, kokia yra to solidarumo, apie kurį tiek daug kalbame, prasmė. E, biudžeto Dabar e, sumos skiriasi 1,8 procentais nuo to, kas buvo nustatyta 2006 metais. Galvojama apie 2012 e, metų mokėjimų mažinimą ženkliai, negalvojant apie tai, kad valstybės narės patiria daugybę finansinių sunkumų ir pat turi mokėti daugybę mokesčių. Uh, Dar kartą mes turim kalbėti, kad šiame biudžete būtina skatinti įvairovę. Jeigu mes apžvelgtume, kokių tikslų ES iš tiesų siekia, tai suprastume, kad šis biudžetas e, labai primena uh, Europos e, bankų rekapitalizacijos koncepciją. Mes kalbam apie tam tikrą militarizmą ir agresyvumą išorinio pasaulio atžvilgių. Mes nekalbam apie sanglaudą, užimtumo kūrimą ar aplinkos apsaugą. Vieną įspėjimą pasakysiu dėl parlamento biudžeto mažinimo. 20 milijonų eurų yra nubraukiama nuo vertimo paslaugų. Tai yra tikras išpolis prieš daugiakalbiškumą tai sukels grėsmę daugeliu žmonių, daugelio žmonių, kurie užtikrina gerą institucijos funkcionavimą darbo vietų. Ačiū ponė Ferreira, toliau ponas Rubik. Ačiū ponė pirmininkė. Mano nuomonė, komisija pasirinko, pasirinko e, gerus prioritetus, reikia galvoti į priekį, galvoti apie naujų pajamų kūrimą, naujų darbo vietų kūrimą. Todėl ES biudžetas e, yra puikus pagrindas tiems tikslams pasiekti. Tie, kurie palaiko taupyti parlamente, e, tai siūlo patiems rodyti pavyzdį bei taupyti, realiai taupyti. Maničiau, aišku, būtina čia taip pat labai kažkokių konkrečių priemonių nustatyti. Mes norime iki 14 metų E, biudžetą jau formuoti, numatyti kažkokius jo parametrus, ypač kiek tai liečia kova su krize. Reikia galvoti apie finansinių sandorių mokestį, įgelbėjęs euro gelbėjimo planą, taip pat ir euro obligacijos. Tačiau visa tai turi e, užtikrinti, visos kolos turi būti gražintos, tai yra aišku. El señor Ačiū, ponė Rubik. Toliau ponas Rubiks. Paldies, priekšsėdėtai. Ačiū, pirmininkė. Pažvelgęs į dokumentą, kurį šiandien svarstome, turiu pasakyti, kad man jis neprimena dokumento parengto krizėje išgyvenančioje Europoje kai kurioms išlaidų kategorijoms skirta mažiau, kai kurioms daugiau, tačiau tai neatspindi mūsų siekio ir tai neatskleidžia mūsų tikslo, ko mes siekėme su šiuo biudžetu. Aš kalbu apie bendražėmės ūkio politiką, mokslinius tyrimus, taip pat kontrolės ir stebėsinos sritį. Parlamente dažnai sulaukėme pranešimų ir ataskaitų apie tai, kad buvo padaryta klaidų, kurios kainavo milijonus, milijardus eurų. Tuo pat metu kontrolės institucijoms numatyta mažiau lėšų. Man sunku bus tai paaiškinti savo rinkėjams Latvijoje. Ačiū, ponė Rubiks. Toliau, ponas Perdin. l'ensemble des collègues et surtout notre rapporteur Franck <laughs> Norėčiau padėkoti pranešėjai Franceskai Balzaniu už visą atliktą darbą. Ir mes peržiūrėjome komisijos e, patiktus pasiūlymus, pasiūlėme e, finansuoti mums aktualias programas. Ir taryba pasirinko kitą kelią, aklo karpimo kelią mes norime, kad būtų akcentuojama visą gyvenimą trunkančio mokymosi programa. Taip pat nepamiršti 2010 strategijos tikslais. tikslai. Žinoma, krizės laikotarpiu turime piliečiams parodyti, kad visi taupo. Tačiau negalime e, visiškai apkarpyti ateities biudžeto. Reikia užtikrinti galimybę. E, taip pat reikia pamastyti ir apie parlamento narių išmokas. Tai Darybos su taryba bus sudėtingos ir aš norėčiau, kad kažkada mūsų biudžetas būtų finansuojamas iš nuosavųjų išteklių. Kai kurių valstybių vadovai e, vis dėlto to taip nemano ir visada randa kitų svarbesnių dalykų. Ačiū toliau ponas Silvestris. Signor Presidente, mi compiaccio che la Commissione per i bilanci su... Ačiū pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad biudžeto komitetas nusprendė padidinti finansavimą antrajai išlaidų kategorijai žemės ūkių ir, aplinkos, ir aplinkai. BŽUP biudžetas mažinamas beveik 70 procentų ir tikrai sunku pasiekti kai kurių tikslų numatytų 2013. -iesiems. Prieš keletą dienų komisijos narys Šiološ pristatė pasiūlymą, pagal kurį mūsų siūlomas 200 milijonų eurų padidinimas būtų panaudotas e, daržovių ir vaisių augintams, kad būtų išvengta krizių, su kuria susidarėme, pavyzdžiui, šiais metais šiame sektoriuje. Tikiuosi, kad balsuojant tam pasiūlymui bus pritarta šiandien. Noriu pakalbėti ir apie pagalbos maistų programą vargingiausiems žmonėms svarstomas tokios programos teisinis pagrindas. Tai dar viena problema taryboje. Mes paprašėme pakeisti numatytą finansavimą e, migra, migru, migrantams, nes migrant tai yra ypač didelė Italijos problema dėl šios šalies geografinės padėties. Ačiū, ponė Silvestris, dabar visos komisijos vardu, komisijos narys Levandovskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Klausydamasis šio keitimosi nuomonėmis e, ir toliau aiškiai suprantu, kad pozicijos išlieka skirtingos. Mes jas turime suderinti. Ir mūsų laukia suderinimo darbas per lapkritį. Man susidaro toks pat įspūdis kaip ponių Hartman e, dežavų efektas. Mes ir toliau kovojame, mes toliau vadovėmės pačiais uh, E, tokiomis pat nuostatomis ir nusiteikimais. Visi sako, kad ES plečiasi ir visi bando tik apkarpyti biudžetą. Bet taip nėra, tai netiesa. Aš keletą kartų pateikiau statistiką rodančią, kad 27 valstybių narių nacionaliniai biudžetai su labai nedidelėmis išimtimis didėja nuo 2009 iki 2012 metų tie biudžetai didėjo, nepaisant to, kad yra bandoma taupyti, perskirstyti lėšas, nominaliai biudžetas auga. Ir ES susiduria su tokiais pat apribojimais, bet lygiai taip pat mes turime vykdyti teisinės prievalės. Mes e, ir toliau turime mažinti finansavimą žemės ūkiui. Mes jau šiemet neapmokėjome sutarčių mokslo srityje. Mes e, esame įsipareigoję arabų pasauliui tai atneša papildomų išlaidų. Mes turime nepamiršti biudžeto logikos. Visi puikiai žinome, kad finansų perspektyvos pabaigoje mokėjimai sanglaudai e, kyla ir mes dar biudžeto projekte esame 18,8 milijardų mažiau numatę, negu kad yra numatyta gauti iš valstybių narių Bruselėje. Tai būtų pirmas stereotipas. Ir netrukus kalbėsiu apie antrąjį, apie kurį e, kalbėjo daugelis kalbėjusiųjų e, intelektualiai būtų nesažininga Europos biudžetą lyginti 2 procentams e, viešųjų išlaidų. Dabar, kai Europoje siautėja fiskalinė ir finansinė krizė, mes norėdami dabar e, padidinti finansavimą šešioms valstybėms, kurios patiria didžiausius sunkumus, įskaitant Graikiją, kad būtų padidintas bendras finansavimas ir sumažėtų finansavimas iš mūsų pusės, reikštų, kad e, struktūriniai fondai ir investicijos turėtų e, didinimo efektą. Ir, e, o iš tiesų mūsų sprendimai turi padėti išspręsti problemą, o ne problemą sukurti. Nepamirškime, kad problemų ir krizių yra dar ir kitur. Ačiū uždėmesi. Ačiū gerbiamas komisijos nariai. Toliau tarybos vardu. Ponas Dominik. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami e, parlamentarai. Labai įdomios diskusijos išdėstyti Europos parlamento prioritetai dėl 12 metų biudžeto. Atvirai pasakysiu, daugelis jūsų pasisakymų mane nepaprastai sudomino. Po truputį e, visi suvokiame, kad reikia keisti tradicinį požiūrį. Prieš dešimtmetį viskas buvo panašu kaip šiandien taryba pateikė savo pasiūlymą, taryba e, padidindavo šiek tiek biudžetą, parlamentas taip pat šiek tiek ir abi pusės susitardavo dėl e, e, visus tenkinančio padidinimo. Tačiau situacija pasikeitė, yra krizė, todėl biudžetas turi būti rengiamas kitaip. Komisaras labai teisingai pasakė. Biudžetas turi aukti, jis ir yra padidinamas, tačiau turime susitarti dėl to, kokio dydžio turėtų būti biudžeto augimas. Turime visi aktyviai dirbti prie šio klausimo, negalime vadovautis senais įpročiais. Krizė keičia mūsų darbo tvarką. Turime pagalvoti, kas šiuo metu ES yra svarbiausia, ką mes turime finansuoti pirmiausia. Kiekviena valstybė turi ribotus išteklius ir turi pasirinkti prioritetus. Visi yra vienodoje situacijoje, tokiomis prielaidomis ir turi būti vykdomas finansavimas reikia užtikrinti min, bent minimalų finansavimą svarbiausiams sritimis. Ateitis labai neaiški, nežinome, kas atsitiks po keleto mėnesių. Mane neramina tai, kad e, parlamentas išnaudoja beveik visas maržas, taip pat ir lankstumo instrumentą. Kas atsitiks, jeigu kitais metais mūsų ištiks kažkas netikėto, iš kur bus e, e, paimtos lėšos. Taigi negera tendencija. Uh, Pastebėta taip pat ir tam tikrų negerų tendencijų daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Jeigu pritrūksta lėšų norima keisti finansinę perspektyvą, tai negerai. Finansinės perspektyvos esmė yra nubrėžti finansavimo ribas. Egzistuoja patys įvairiausi kriterijai ir juos reikia atsižvelgti. Negalima metai iš metų pradėti dėrybų dėl finansinės perspektyvos, nes kokia prasmė mums čia šiandien diskutuoti. Turime galvoti, kaipgi apsaugoti ES ir jos biudžetą šiais sudėtingais laikais. Taip pat nepamirškime ES patikimumo, nepakenkime jam. Dvi e, institucijos gali ilgai ir nevaisingai e, dėrėtis, tačiau kokia bus visuomenės nuomonė? Mes turime pasakyti aiškiai tai, kas svarbiausia. ES turi stiprinti savo pateikimumą. Reikia parodyti, jog sunkiu metu mes sugebame susitarti ir susitarimas duos naudos visiems. Nepamirškime vieno labai svarbaus aspekto, kas svarbu o, e, krizės metu. Apie tai šiandien diskutuoja valstybių ir vyriausybių vadovai, būtent ES įs, įsiskolinimas. Valstybės narės prisėmė per nelik daug finansinių įsipareigojimų praeitie. O kodėl taip nutiko? Būtent e, neprotingas finansavimas. Negalime didinti finansavimą visur ir visada. Reikia galvoti, ar išleisti tie pinigai duoda naudos, ar gal kažkur kitur reiktų investuoti. Turime kartu susėsti, galvoti apie prioritetus ir susitarti. Taryba neneigia, kad prioritetai būtini, tačiau turime diskutuoti konstruktyviai bei galvoti, kaipgi tinkamai panaudoti tas labai ribotas lėšas, kaipgi tinkamai jas padalyti dar vienas aspektas. Mes dažnai sakome, norime padėti konkrečiai valstybei nariai, duoti jai papildomai lėšų, kad ji galėtų uh, pagerinti savo biudžetinę situaciją. Tačiau nepamirškime, kad uh, tos lėšos, kurias mes duodame iš es biudžeto valstybėms narėms iš principo ir yra, yra teisės iš tų pačių valstybių narių biudžeto ir iš mano valstybės biudžeto. Kiekvienas papildomas milijardas Europos Sąjungai, tai yra labai diskutuotinas klausimas, neišvengiamai susijęs su nacionaliniu e, lygmeniu vykstančiu taupimu. Turime žiūrėti, ką, kokiagi situacija yra, kokiagi situacija nacionalinėme biudžete, ką turi Europa ir kaip iš to išspausti daugiausia. Ačiū. Ačiū, ponė Dominik. Toliau dvi minutės ponui Balzani. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms, komisijos nariu Levandovskijui bei ministrui Dominikui. Diskusijos tikrai įdomios ir iš jų, juose ryškėja vienas svarbus dalykas, kad šis biudžetas yra glaustas ir apie tai mes kol kas nekalbėjome. Parlamentas neprašo daugiau lėšų, mes taip pat siūlome skausmingus apkarpimus, ketvirtoji išlaidų kategorija, pažvelkite ją. Parlamentas tikrai prisėmė jam numatytą atsakomybę ir ten numatytas 19 milijonų sumažinimas. Ir šį pasiūlymą parengėme nelengvai. Mes norime ne tik finansuoti parlamento prioritetus, mes norime finansuoti ES prioritetus, nes 2020 strategija nėra parlamento prioritetų sąrašas, tai yra ES prioritetai. Ir būtent todėl prašome 214 milijonų lankstumo priemonė, priemoniai. Kalbame apie 250 milijardų biudžetą. Kalbant apie finansinę perspektyvą, E, juk ji buvo patvirtinta prieš 2008 krizę, prieš Lisabono sutarties įsigaliojimą ir mes kalbame apie lankstumo priemonės panaudojimą ir jai ir 214 milijonų eurų skirimą jai. Tai yra priemonė taip pat kovoje su krize ir aš tikiuosi, kad bendra mūsų vizija, apie kurią kalbėjo ministras Dominik, galų gale uh, E, taikinimo etape išriškės. Labai sunku kalbėti apie prioritetus, jeigu nėra noro žengti to svarbiausio žingsnio, iš rašytinio prioritetų juos paversti apčiuopiamais prioritetais. 2020-ieji yra šalia, negalime laukti naujos finansinės perspektyvos ir tik tada imtis finansuoti prioritetus. Piliečiai žvelgėjimus, rinkos taip pat žvelgėjimus. mus Taigi tikiuosi, kad taikinimo etape šis parlamento požiūris triumfuos ir kad tai bus padaryta greitai. Ačiū. Labai ačiū. Toliau žodis Fernandės. Ačiū. Ir aš norėčiau padėkoti tarybai ir komisijai. Taip pat norėčiau itin nuoširdžiai padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie leido sukurti tokį dokumentą. Norėčiau pabrėžti, kad šis pasiūlymas tapo realybė tik parlamento valdybos dėka. Vyko labai daug sunkių, karštų diskusijų, bet jos davė gerų rezultatų. Todėl aš noriu padėkoti parlamento valdybai už tai, kad pavyko pasiekti susitarimą dėl to, kad 74 milijonais eurų Europos parlamento biudžetas būtų sumažintas. Norėčiau sakyti keletą komentarų. Visų pirma, dėl taupimo vertimų sąskaitą. Jokių būdų tai nesukels grėsmės daugiakalbiškumo principui. Mums daugiakalbiškumas yra šventa karvė. Todėl išlaidos vertimams ir raštu, ir žodžiu e, bus taupomos tik struktūrinių priemonių dėka. E, yra numatyta visa eilė mažinimo priemonių, kurios bus susijusios su savaitės išplėtimu nuo pirmadienio iki penktadienio, ne taip kaip dabar yra nuo antradienio iki ketvirtadienio. Mes tokį principą visuomet gynėme, bet dėl to daugiau kalbiškumas nenukentės. Be to pabrėžime, kad 5 procentais turi būti sumažinami kelionpinigiai. Ragnome, kad parlamento valdyba pateiktų pasiūlymą iki kovo 31 dienos. Buvo numatyta, kad reikia įsteigti 15 procentų rezervą transporto išlaidoms. Galvojant apie bendrasis išlaidas, e, sprendimus čia turi priimti parlamento valdyba. Taigi per visą derinimo procesą mes su valdyba palaikėme ryšį ir pasiekėme susitarimą, pagal kurį tos išlaidos bus užšaldytos. Tai yra tikslas, kurį mums pavyko pasiekti. Visų parlamentarų e, pastangų dėka pavyko pasiekti rimtų biudžeto taupimų, kurie nekelia grėsmės mūsų darbo kokybei. Tai yra e, gerai teisė kūriniai veiklai. Europos parlamentas turi turėti pakankamą valdymo biudžetą, kuris leistų deramai gyventi Europos projektus. Ačiū, toliau ponas Biugė. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pažymėti bei pasidžiaugti, kad e, tuos uh, puikius, tas puikias intencijas, kurios išreiškia pirmininkatė Lenkija, tikrai pratesime, bei nebijotinai 12 metų biudžeto klausimą lapkričio mėnesį išspręsime. Manyčiau, kad praėjusį ketvirtadienį, penktadienį vykusi biudžeto konferencija, ten dalyvavo valstybių narių, komisijos tarybos, parlamento atstovai, liudėje egzistuoja siekis ieškoti konsensuso bei rasti bendrijos požiūrį. Tačiau, pasakysiu atvirai, ponė Dominik, tačiau šį teigiamą įvaizdį jūs savo pasisakymu kiek sugadinote. Mes esame tiesiogiai europiečių išrinkti parlamentarai. Mums nereikia priminti, kokia yra mūsų atsakomybė. Mes, esame, mes du geriau žinome, kokia ta atsakomybė negu taryba. Mes laikomės žaidimo taisyklių ir nieko nesakome, kai taryba pagal 122 straipsnį nepaiso parlamento e, prerogatyvų ir mobilizuoja 16 milijardų be parlamento palaiminimo. Ir e, viršyje nuo savo išteklių e, ribas. Mes nieko nedarėme, kas pažydė sustarimus. Pažiūrėkite geriau į savo daržą. Beje, tie instrumentai, dėl kurių deramės, lankstumo instrumentas arba e, būtinybė atlikti daugiametę finansinę perspektyvą, visa tai yra daugiamečio finansinio, daugiametės finansinės programos dalis. Pokalbiai, dėrybos, tai yra programos dalis. Na, e, būkime realistai, nelyginkite obolių su kreušėmis. ES nedaro skolų. Taip pat pasakysiu, kad praėjusius dešimčia metų e, ES biudžetas išaugo 37 procentais, o nacionaliniai biudžetai vidutiniškai 62 procentais. Tai gal sugriaukime tuos mitus apie uh, Europą, į kurią nuolat sminga visiškai nepagristos e, valstybių narių kritikos strėlės, ypač kiek tai susijęs su biudžetu. Ačiū. Taigi, nuomonės autoris ponas Lokegard prašo žodžio dėl paaiškinimo. Ačiū. Atsiprašau, kolegos, kad dar kartą man tenka kreiptis, bet anglų kalba, nes aš suprantu, kad tai, ką sakiau apie kultūros komiteto poziciją, buvo neteisingai išversta. Kai kam iš jūsų tikriausiai buvo keista girdėti, kad aš skundžiausiu nes, dėl skaičių, nes danų kalba aš sakiau, kad aš esu nepaprastai patenkintas tuo, ko pavyko pasiekti. Noriu, kad tai būtų įrašyta į protokolą. Ir mane tikrai neramina, kad, kad taip įvyko, kad kad, kad gali likti visiškai nesuprastas, kai kalbi gimtają kalbą ir esi verčiamas. E, Ačiū, ponė Lokė Gardai. E, šis e, patitaisimas ir šis skundas užregistruoti, bet jūs viską jau atitaisėte ir išaiškinote. Ir tai bus įrašyta